La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca di... Pradedame sesiją. Ir darbo tvarkėje šiandieną pirmas klausimas yra Maltos pirmininkavimo